To... Gerbėjai kolegos, prašyčiau visų susėsti, nes mes netrukus pradėsime balsuoti. So, when Mr. Liberatsky will get... Na kągi, kai ponas Liberatskis atsisės į savo vietą, tuomet ir pradėsime. În regulă. Deci, prima chestiune pe care trebuie să o... Na kągi, pirmiausia turėsime išsiaiškinti štai ką. Reikia išsiaiškinti kai ką dėl protokolą. Ponas Karvar dėl posėdžio vedimo tvarkos. Thank you, Mr. President.